Witam Państwa na popołudniowej sesji. Gerbiami kolegos, sveiki sugrįžę į mūsų posėdį. Pradėsime nuo elektroninių balsavimų. Visų pirma, balsuosime dėl e, pono Stefan Ek pranešimo dėl būtinųjų ūkinių triušių apsaugos standartų. Iš viso yra pateikta 256 e, pakeitimai ir 30 kompromisų. Ponas Ekas, prašome. Dėkoju pirmininkė. Gerbiami kolegos, visų pirma, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Taip pat e, e politikos konsultantams ir parlamento darbuotojams. Nepaisant e, nesutarimų, mes e, sugebėjome parengti visiems priimtinus kompromisus. Kalba eina apie minimalius standartus E, skirtus ūkinių triušių apsaugai. 60 metų e, šis klausimas nebuvo įtrauktas į šio komiteto darbo atvarkę. Tad džiugu, kad pagaliau šis komitetas pripažino egzistuojančią problemą ir tai, kad reikia e, numatyti ūkinių triušių apsaugą. Šio pranešimo patvirtinimas tai bus pirmi, pirmas žingsnis E, įtvirtinant būtinuosius ūkinių triušių apsaugos standartus. Gerbiami kolegos, visuomenė e, nori sveikų maisto produktų, e, kurie būtų didesnės maistinės vertės, todėl mums tenka pareiga pasirūpinti gyvūnų gerovę. Mes turime pasirūpinti tais, kurie savim pasirūpinti negali ir sumažinti e, jiems kančias. Kalbant apie triušius, jie yra gyvi padarai, tačiau daugelis jų nevertina. Europos parlamentas turėtų parodyti, kad jis nėra šalta e, institucija. Mes turime įsigilinti tai, ką sako mūsų širdis. Šiame komitete turime galimybę pasakyti visiems pasaulyje, kad e, mes mylime gyvūnus. Kalbu apie 16b straipsnį. Ten yra daroma nuoroda apie būsimuosius teisės aktus, kurių reikia Visi Europos e, triušiai e, mums padėkotų, jeigu šis pranešimas būtų patvirtintas. Ta padarytų ir visos Europos gyvūnų gerovės organizacijos. Ačiū. Ačiū Jums e, už įžanginį žodį. Dauguma mūsų turi patirties auginant triušius. Ir aš prisimenu, kad man teko netgi verkti, kai vienas iš mano auginamų triušių mirė. O dabar pereikime prie balsavimų. Visų pirma, balsuosime dėl kompromisų. Dėl visų kompromisų vienu metu ir dėl kompromisų balsuosime elektroniniu būdu, dėl kitų klausimų kelsime rankas. Taigi balsuojame dėl A kompromiso. Balsavimas baigtas. Vienu EPP e, frakcijos nariu balsuoja per daug. Balsavimas baigtas. Kompromisas patvirtintas. B kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Prireikėme prie 82 pakeitimo, kas už. Iš tiesų, mes turime balsuoti dėl C kompromiso. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. D kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. D kompromisas. Balsuojame dėl jo. Pirmininkas atsiprašo. Turime balsuoti dėl 101 pakeitimo. Kas už, prieš, atmesta. 105. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 105 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pereikime prie 106. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 107. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime dėl 107 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Ačiū, balsavimas baigtas. Atmesta. 108. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. E kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsuojame dėl E kompromiso. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pereikime prie F kompromiso. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pereikime prie G kompromiso. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. H kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Perkime prie kompromiso į. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pereikime prie 159 pakeitimo. Kas už? kas prieš, atmesta. 160 pakeitimas, kas už, patvirtinta. Dabar perkime prie J kompromiso. Balsuojame elektroniniu būdu, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pereikime prie pakeitimo 246. Kas už? Kas už? Patvirtinta. Vienas septyni vienas pakeitimas. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Patvirtinta. Pasitikslinkime. Balsuojame dėl pakeitimo 171. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 172. Kas už? prieš, atmesta. Ką kompromisas? Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta L kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. M kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. N kompromisas. Balsuojame dėl N kompromiso. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Perkime prie 01 kompromiso. Balsuojame dėl O pirmojo kompromiso. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Perkime prie O2 kompromiso. Balsavimas pradedamas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas dėl O2 kompromiso. Balsavimas baigtas. Perkime prie 203 pakeitimo. 203 Ne. Tiksliau, perkime prie P kompromiso. Balsuojame dėl jo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Perkime prie 227 pakeitimo, kas už. Prieš. Atmesta pasitikslinkime, balsuosime dėl 227 pakeitimo. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Perkime prie Q kompromiso. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. R kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pereikime prie pakeitimo. Ne. Pirmininkas pasitikslina S kompromisas. Balsuojame dėl jo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Perkime prie pakeitimo 243. Kas už? prieš. Man atrodo patvirtinta, bet pasitikslinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 243 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta vieno balso persvarą. T kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pereikime prie 252 pakeitimo. 252. Ne, geriau perikime prie pirmojo pakeitimo. Kas už? Patvirtinta. Antras pakeitimas. Kas už? Patvirtinta. Trečias. Kas už? Patvirtinta. Ketvirtas. Kas už? Patvirtinta. Penktas. Kas už? Patvirtinta. Šeštas. Kas už? Ačiū patvirtinta. Septintas. Kas už? Patvirtinta. Aštuntas. Kas už? Patvirtinta. Perkime prie pirmo kompromiso. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Ačiū, patvirtinta. Tryliktas. Kas už? prieš, susilaikė patvirtinta. 14. Kas už? Patvirtinta. 15. Kas už? Patvirtinta. 16. Kas už? Patvirtinta. Antras kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Ačiū. Galime pereiti prie trečio kompromiso. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. atrodytų, kad kyla problemų e, su vertimu į vokiečių kalbą. Tad e, teks grįžti prie ketvirtojo kompromiso. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 40 pakeitimas nebeaktualus. Tad pereikime prie penktojo kompromiso. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šeštas kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Septintas kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pakeitimas numeris 66. Kas už? prieš. Man atrodo patikrin, e, patvirtinta, bet pasitikslinkime. Balsavimas pradedamas dėl 66 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 69. Balsuokime elektroniniu būdu nes e, rezultatas gali būti neaiškus. Taigi balsuojame elektroniniu būdu dėl 69 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 70. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 71. Kas už? Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl viso rezoliucijos projekto su pakeitimais. Nematau, kad e, kas nors norėtų pasisakyti šiuo klausimu, todėl balsavimas pradedamas. Balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Rezoliucijos projektas yra patvirtintas, sveikiname pranešėją. Ar pranešėjas dar kartą norėtų pasisakyti? Trumpai prašome. Dėkuoju, pirmininkė. Dėl daugelių kompromisų sugebėjome susitarti. Tačiau šiandieną mes e, prieimėme labai svarbų e, sprendimą. Mes e, ketiname tęsti toliau darbą, balsuoti dėl šio klausimo plenarnėje sesijoje, bendradarbiauti su komisija, kad ateityje būtų galima parengti būtinuosius ūkinių triušių apsaugos standartus. Tikiuosi, kad šis pranešimas padės tašką e, gyvūnų kančiai. E, šis pasiūlymas dabar keliausi į e, plenarinę sesiją ir aš tikrai kovosiu šį pranešimą iki galo. Tai nėra grasinimas, tai yra pažadas jums. Dėkuoju. Dėkuoju. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich melde mich deswegen. Ačiū pirmininkė. Paprašiau žodžio, kadangi pans Pazaga, kuris dirbo šio klausimu mūsų frakcijos vardu, paliko komitetą. Taigi noriu tiesiog padėkoti jam už visą nuveiktą darbą ir palinkėti sėkmės naujose pareigose. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Paslovi, pasinaudodamas galimybę. Mes tikrai jūsų pasigėsime ir tikrai nesidžiaugiame jūsų sprendimu. Bet šiaip ar taip jūs dar jaunas, taigi be abejo visada galėsite pas mus dar grįžti. Ačiū ir tikiuosi jūs dar pamatyti čia. dziękujemy panu posłowi sprawozdawcy jeszcze raz. E, myślę, że. Taigi noriu padėkoti visiems dar kartą, padėkoti pranešėjai. gal nebuvome, gal, gal nebuvo šimtaprocentinės sėkmės, bet bet kuriuo atveju žengėme žingsnį į priekį. Ir dabar pername prie kito darbo trukės punktų, tai yra dvyliktasis. Apie atsakingą e, žirgų laikymą arba arklinių šeimos gyvūnų laikymą ir priežiūrą. Pranešėjas pranešėją Džiulį Čirlink. Jeigu esate salėje, prašome pasisakyti. Ačiū pirminkė. Aš kalbu jaundamasi, kadangi nenorėčiau e, sukelti tam tikrų liūdnų prisiminimų. Tikiuosi, kad niekas iš jūsų daugiau nelaikėte naminio žirgo, kuris būtų miręs. Tačiau šiaip ar taip. E, kalbame apie geresnės laikymo sąlygas. Žmogus ir žirgas e, draugavo tūkstančius metų. Ir šiame pranešime mes bandome nustatyti, nubrėžti tam tikras ribas e, reikalingas atsakingam žirgų laikymui ir rūpinimus jais. E, aš noriu padėkoti visiems kolegoms už bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad balsavimas vyks sėkmingai. Dziękuję pani poseł sprawozdawcy. Ačiū pranešėjai. Na ir manau, kad galime pereiti prie balsavimo. Kiek suprantu, esame pasirengę. Taigi pirmasis pakeitimas, kas už? Ačiū. Primta. Toliau antrasis pakeitimas, kas už? Prieš. Atmesta. Toliau trečiasis pakeitimas, kas už? Patvirtinta. Ketvirtasis, kas už? Patvirtinta. Šeštasis kas už? Patvirtinta. Septintasis pakeitimas kas už? Prieš. Atmesta. Aštuntasis kas už? Prieš. Patvirtinta. Periname prie kompromisų. Kompromisas A. Pradame elektroninį balsavimą dėl kompromiso A. taip nepasvarstė šiek tiek pirmininkas, ne, vis tik tai už A kompromisą. Taigi balsuojame. Balsavimas stabdomas patvirtinta. Pername prie B kompromiso. Pradedame balsavimą dėl kompromiso B. Patvirtinta. Toliau. Pername prie kompromiso C. Pradame balsavimą. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta kompromisas D. Pradame balsavimą. Stabdau balsavimą. Gerai, patvirtinta, taigi pername prie 118. Kas už 118? Pakelkite rankas, kas prieš? Atmesta. Toliau 119. Kas už? Patvirtinta. Toliau 120. Kas už? Prieš? Atmesta. Na gal pastikrinkime pakartotinai. Grįžkime prie 120 pakeitimo. Balsuojame elektroniškai. Stabdom balsavimą. atrodo, tiesiog nepakankamai aktyviai ar, ar, ar matomai keliate rankas, kągi patvirtinta. Kompromisas E. Pradedam balsuoti dėl kompromiso E. Stabdau balsavimą. Kągi, periname prie 128. E, kas už? kas prieš, atmesta. Ta proga noriu pasveikinti pana Trabelą. Kompromisas F. Pradėme balsavimą. Stabdome balsavimą. Dėkuoju patvirtinta. Toliau kompromisas G. Pradėme balsavimą. Stabdo balsavimą. Patvirtinta. Kas pasako už 228? Kas už? Prieš? Atmesta. Na gerai, patir, patikrinkime dar kartą dėl supikto. Taigi, kas už 228? Pradėm balsavimą.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 Kągi tada kompromisas į. Balsuojame dėl kompromiso į. Stabdau balsavimą. Patvirtinta. Periname prie 166 pakeitimo. Kas už, kas prieš. Atmesta. Kompromisas J. Pradame balsuoti, kas už. Stabdau balsavimą. Patvirtintam. Dabar JA kompromisas. Kas už jį? Pradedam balsuoti. Stabdau balsavimą. Patvirtinta. Pername prie kompromiso K. Balsuokite už kompromisą K. Pradedame. Stabdau balsavimą. Patvirtinta. Kompromisas L. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau kompromisas M. Pradedame balsuoti. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta, periname prie 219. Kas už, kas prieš? Atmesta. Toliau 220. Pono Tui. Kas prieš? Atmesta. Na gerai, patikrinkime. 220. Balsavimas stabdomas. Atmesta. Pername prie 226. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 227 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Patvirtinta. Pername prie kompromiso N. pradame balsuoti dėl kompromiso N. Stabdau balsavimą. Patvirtinta. Periname prie kompromiso O. Balsuojame dėl kompromiso O. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. Toliau. Pakeitimas 232. Kas už? Patvirtinta. Kompromisas P. Pradame balsuoti. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. Kompromisas Q. Pradėm balsuoti. Stabdau balsavimą. Patvirtinta. Toliau kompromisas R. Kas už? Arba veikiau pradėm balsuoti. Zamykam głosowanie. Stabdome balsavimą. Priimta. Kompromisas S. Pradedame balsuoti. Zamykam głosowanie. Stabdome balsavimą. Patvirtinta kompromisas T. Pradedame balsuoti dėl kompromiso T. Zamykam głosowanie. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Devyniasdešimt penktasis pono kaputo pakeitimas. Kas už? Patvirtinta. Stawka 204, identyczna jak. 204. Toks pat identiškas kaip ir 251. Dėl abiejų balsuojame, kas už. Patvirtinta.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 Patvirtinta. Kompromisas VA. Pradedame balsavimą. Zamykam głosowanie. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pername prie devintojo pranešėjo pakeitimo. Kas už patvirtinta. Toliau kompromisas W. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas X. Balsavimas pradedamas. Stabdau balsavimą. Patvirtinta. Kompromisas Y. Balsavimas pradedamas. Zamykam balsavimą. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. Taigi dabar periname prie kompromiso Z. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau pakeitimas 32. Kas už? prieš, atmesta. Trisdešimt trečiasis kas už, prieš. Patvirtinta, bet dėl sako pasitikrinkime, kadangi mano pavardė yra tarp autorių, tai geriau pasitikrinkime. 33 pakeitimas. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 34. Kas už? Prieš. Atmesta. 35. Kas už? Prieš. Atmesta. 36 kas už. Patvirtinta. Poprawka 37. Kto jest za? 37. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. 37. Balsavimą pradedu. Stabdau. Rzucono. Poprawka 30. Atmesta. Toliau kompromisas AA. Balsuojame. Zamykam głosowanie. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta, galime pereiti prie BB. Kompromiso pradedame balsuoti.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 prieš. Pasitikrinkim. Balsavimas pradedamas. Przyjęta pewnie większością, ale zobaczymy. Man atrodo, buvo patvirtinta, bet pasižiūrėkime. Taip, patvirtinta. Kompromisas DD. Balsavimas pradedamas.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 Na ir dabar balsuosime dėl viso teksto. Taigi, dėl rezoliucijos projekto su pakeitimais pradame balsuoti. Balsavimas baigtas. Przyjęta. Gratulacje dla pani poseł. Patvirtinta. Sveikinu. Ar pranešė norėtų dar ką nors pasakyti? Norite pasisakyti? Matau, ponas Agnių norėtų pasisakyti. Tiesiog tai yra istorinis momentas, pirmininkė. Pirmą kartą apie 7,5 metų Agnių pakeitimą šis komitetas praleido, jam pritarė. Either, either Arba jūs tik nusprendėte su mani maloniai elgtis, kadangi nusprendėte, kad mano gimtadienis. Arba aš dabar pamažu gražinu jūsų tiesos kelią. Why did you vote against the report? It's unbelievable. Tai kodėlgi balsavote prieš pranešimą, neįtikėtina. Jeszcze raz. Rozumiem, że chce pan jeszcze coś. Proszę bardzo, panie pośle. I was asked why I voted against the report. It's as... Na mes paklausė, kodėl e, balsavote prieš. Tiesąkant, iki po politika yra visada balsuoti prieš. Mes žinome, kad e, bus bet kuriu atveju nubalsuota už, bet mes kartais mėginame bent jau iš dviejų blogių pasirinkti mažesnį, balsuodami už tam tikrus mums primtinus pakeitimus. Tokia yra mūsų politika, kurios mes laikomės. Na kągi, jūsų teisė. Tai veikia demokratija. Na ir dabar manau, kad jau galime perėti prie kito darbo tokias punkto. Tai yra 2015 tai m. biudžeto įgyvendinimo patvirtintas bendrasis ES biudžetas Europos komisijos dalis. Pranešėjas ponas Jar. Jis priklauso biudžeto kontrolės komitetui. o už šį dosiją atsakingas yra ponas Johim Zela. Aš įsivaizduoju, kad ponas Jar to klausimu norės pasakyti. Nedrįščiau atimti iš jūsų tokios progos. Prašom, ponė Jar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, ačiū šešėliniam pranešėjams. Mums pavyko parengti septynis kompromisinius pakeitimus E, kurie apima 67 bendro pobūdžio pakeitimus. Labai žiūriuosi, kad šešėliniai pranešėjai per darbinius posėdžius labai konstruktyviai dirbo. <clears throat> Mes tiesą sakant visuomet susitikdavom e, tarpusavį susiderinę, niekad nesderinom su Europos parlamento administracija. Šešėliniai pranešys tik daug, kada, kada norėjo, kada manė, kad reikia. Uh, Dėl biudžeto įgyvenimo patvirtinimo visuomet kalbėjom apie paklaidos maržą. 2015 metais nuo 2,9 e, norma yra sumažinta. Tačiau vis tik e, neįgiamą prasme čia rekordą išlaikome ir 2,2 pirmam ramšiui dar yra labai maža paklaisos norma. E, antrame ramstė yra 0,2, jeigu neklystu, ir mes turime aiškiau apibriežti skirtingas paklaidos normas. Kai kalbame apie tiesioginės išmokas, mes suprantame, kad tos zonos, kurios atneša e, neigiamų finansinių padarinių, e, turi būti lyginamos finansų sektoriams, kurie taip pat yra daroma klaidų Kitaip e, mes kalbėsime apie didelį aplaidumą ir sukčiavimą. Be to, 2015 m. Žemės ūkio generalinio direktorato veiklos ataskaitą turėjome, mes ją e, džiaugiamės turėdami, dėkojame direktoratui ir suprantame, kad būtent dėl bendrosios žemės ūkio politikos Europos ūkininkai yra konkurencingesni, ir mes e, giriame BŽUP už tai. Šis pranešimas labai naudingas, e, jis pravertė biudžeto kontrolės komiteto nariams, aš manau, kad juos e, Žemės ūkio komiteto dokumentas tenkina. Mes norime tik pasirūpinti mokesčių mokėtojų pinigais ir aš manau, kad mes sugebėjome užtikrinti, kad bendro Žemės ūkio politikos biudžete klaidų būtų kuo mažiau. Labai ačiū. Taigi aš tada sakau, kad jūsų pagyra yra skirta e, ir pačiam pranešimui, ir mūsų komiteto nuomoniai. Manau, kad e, dabar jau ir galime pradėti balsuoti. Dėl F kompromisinio pakeitimo balsuojame. Balsavimą baigiame. Za poprawką czwartą. Toliau ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Ačiū. Toliau penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Šeštas pakeitimas. Kas už? Priimta. Septintas kas už? Priimta. Aštuntas kas už? Kas prieš? Atmesta. Dešimtas, kas už, kas prieš, atmesta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, e, priimta. Tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, priimta. 15 pakeitimas kas už. Priimta. 14 kas už. Prieš. Tikrinkime. Patikrinkime 14 pakeitimą. Pradame balsuoti. Mamy na panią posną wnioskodawczyni poprawki, czekamy jeszcze. Šio pakeitimo autoriai irgi turėtų balsuoti. Baigime balsuoti. Atvestam. A kompromisinis pakeitimas. Balsuojame dėl A kompromisinio. Baigime balsuoti. priimta. Kompromisas D. Balsuojame. Zamykam głosowanie. Baigiame balsuoti. Priimta. G. Kompromisas. Balsuokime. Balsuokime. Baigiame balsuoti. 27 pakeitimas, kas už, priimta. 28, kas už, priimta. 29 už, prieš, atmesta. 30 už, priimta. 31 už, priimta. 32 kas už, prieš, atmesta. 33. Kas už? Prieš? Atmesta. B kompromisas. Balsuokime elektroniškai. Zamykam głosowanie. Baigiame balsuoti. Priimta. 39. Kas už? Kas už 39? Priimta. 42. Už prieš atmestą. Norite tikrinti 42. Tikriname. Balsuokime elektroniškai. Otwieram głosowanie o poprawko 42. 42 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 43, 44 identiški, kas už, kas prieš, atmesta. Nemanau, kad reikia tikrinti. 48, kas už, prieš, atmesta. Keturiasdešimt septintas, kas už, priimta. 49. Kas už? Pirmininkas pasitaiso. 46. 46. Antra dalis 46. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 50. Už? Prieš? Atmesta. 59. Kas už? Penkiasdešimt devintas. Tikrai balsuojame dėl penkiasdešimt devinto. Nes penkiasdešimt atmetėme. Kas už penkiasdešimt devintą? Kas prieš? Atmesta. Penkiasdešimt pirmas. Kas už? Priimta. 52 už? Priimta. 53 už? Priimta. C kompromisinis. Balsuokime elektroniškai. Zamykam. Baigime balsuoti. Priimta. Toliau. 60 pakeitimas. Kas už? 60. Kas už? Prieš atmesta. E kompromisinis. Pradedame. Dėl E kompromisinio balsuokime. Baigiam balsuoti. Priimta. 67. Kas sako už? 67. Kas prieš? Labai atsiprašau, bet reikia patikrinti. Reikia patikrinti elektroniškai. Balsuokime. Dėl 67. Suvalgė. Baigiame balsuoti. Priimta. Sveikinu. Tik vienu balsu skirtumas. 71. E, kas už? Kas prieš? Atmesta. 72. Kas už? Priimta. 73. Už? Nemanau, kad reikia tikrinti. Nemanau. 73. Kas už? Prieš? Atmesta. Pereiname prie balsavimo dėl visos nuomonės projekto. Su pakeitimis. Balsuokime. Zamykam głosowanie. Baigiame balsavimą. Nuomonės projektas patvirtintas. Suteikiu žodį pranešėjui. O dar pasinaudosiu progą padėkoti pranešėjui ir pagirti jų už gerą darbą, jeigu jis nenori kalbėti. Taigi, kolegos, balsavimo sąrašas šiandienai baigtas. Pereiname prie 14 darbo tvarkės klausimo. Man atrodo, kad mes gerokai greičiau dirbam negu nematyta pagal tvarkaraštį. O gal norit mintelės pertraukos? Czy jest na sali pan poseł Viegas? Ar ponas Viegas yra salėje? Przechodzimy, proszę Państwa. Kolegos, 14 punktas. Perinam prie 14 klausimo. Teisingas finansavimo mišinys Europos regionams, finansinių priemonių ir negražinamų paskalų suderinimas ES sanglaudos politikoje. Nauja politika, naujas požiūris pasirinktas. Norime labiau paremti žemės ūkio e, politiką. Norime, kad būtų rasta daugiau finansinių priemonių negu tik tiesioginės išmokos. Šį klausimą jau ilgą laiką svarstome Net konferencija Airijoje šią temą vyko, bet kaip žinau ir kitos valstybės organizavo renginių tą temą, Europos komisija organizavo kažką tai. Tikslas viso to - parengti naujas finansinės paramos priemonės ūkininkams. Mūsų pranešėjas, e, mūsų nuomonės rengėjas yra Miguel Vigas Šiaip regi komitetas atsakingas už šį dokumentą. Man atrodo, kad galime paprašyti nuomonės autoriaus pasisakyti. Kalbėsime apie paskolas, kreditus, paskolų garantijas, mikrofinansavimą, rizikos kapitalą, nuosavą kapitalą. Visą tai pakeis jau mano minėtasias negražinamas paskolas. Taigi, ponė Vėgas, žodis jums. Ma pan głos. Ora, muito obrigado. E, labai ačiū, mėly kolegos. Iš esmės, mesgi čia bandome įvertinti, ar šios finansinės priemonės yra tinkamos, tikslingos ir kokiu padariniu jos atneša ūkininkavimui. Bendrai, kai e, rengėme šią nuomonę, mes visi sugebėjome suorganizuoti kartu net du klausimus. Vienas iš jų vyko Portugalijoje, o kitas čia, Europos parlamente. Ir į tuos klausimus mes pasikvietėme ūkininkų organizacijų atstovų, bandėme išgirsti jų pozicijas, įvairių šaltinių nuomonės. Ir šioje nuomonėje yra atspindėti tų mūsų bandymų įtraukti skirtingų ūkininkų organizacijų nuomonės rezultatas. Atsispindėjome nuomonės, kurios buvo atsiustos ir raštu, ir elektroniniu paštu iš ūkininkų asociacijų. Taigi čia mes iš esmės sutelkėme visas turimas pagrindinės idėjas ir paskui, aišku, aš mielai išklausysiu, ką kolegos dar norės pasakyti. Taigi, kokios dar pagrindinės mintys šioje nuomonėje? Visų pirma, Kaimo plėtra yra bendrosios žemės ūkio politikos antrasis ramstis. Taigi, nepaprastai svarbi e, regionų plėtros dalis. E, šioje srityje, šiame kontekste svarbu pripažinti, kad smulkus ūkiai atlieka labai svarbų vaidmenį, bet tuo pačiu metu jie susiduria su daugybė sunkumų. Žinia, kad visi išgyvena krizę ir tą krizę turime pakankamai e, priimti domen. Iki šiol e, buvo labai mažai naudojamasi įvairiomis finansinėmis priemonėmis pagal BŽUP. Ir dabar pastebėjome, kad iš tiesų tik nedaugelis valstybių numatytas finansinės priemonės įtraukė į savo kaimo plėtros programas. Nepaisant to, Išklausius mūsų visų nuomonių, manome, kad numatytos naujos finansinės priemonės turi didžiulį potencialą, todėl kad e, ūkininkai labai dažnai kritikuoja e, galimybės gauti kreditus. Šios finansinės priemonės dabar suteiks daug skirtingų galimybių, taigi potencialo atsiras daugiau turime suprasti, kad e, visi ūkininko organizacijų atstovai sako, kad finansavimo priemonės reikia naudoti kaip papildomas dabartiniams finansiniams mechanizmams. E, naujos finansinės priemonės neturi pakeisti subsidijų ir negražinamų paskolų. Tokią mintį iškėlė kaimo bendruomenė, skirtingos finansinės asociacijos, e, ūkininko asociacijos, su kuriamis mes sutinkome. Visi taip pat pripažįstame, kad e, nuosios numatytos finansinės priemonės atvers didžiulį potencialą. Taip pat pasiūlėme šiokių tokių minčių dėl stambios infrastruktūros raidos. E, turiu galvoje e, drekinimą, transportą, e, žemės ūkio produkcijos apdorojimas, perdirbimas ir pateikimas į rinką. Visi tie aspektai galėtų būti paremti panaudojus naujas, naujos rūšies finansinės priemonės, taigi visa žemės ūkio infrastruktūra sustiprėtų. Iš esmės, būtent tą mes ir norėjome čia pasakyti, matote, koks yra tekstas ir aš norėčiau sužinoti, ką kolegos apie jį pasakys. Labai ačiū gerbiamas parlamento nariai. Gana trumpai kalbėjote, taigi dar liko daug laiko klausimams ir atsakymams. Pirmasis. Ačiū už e, pranešėjų už pasiūlymą, už pristatytą pasiūlymą. E, aš kadangi kartu dar dirbu ir kaip pakaitinis regionų plėtros komitete, todėl svarstysiu ir tom komitete. Tai manau, kad e, klausimas yra aktualus ir svarbus ir šiandieną ūkininkas negali gyventi vienas, jį supa visa socialinė infrastruktūra, jo šeimos nariam reikia švietimo, reikia socialinės kultūros, reikia paslaugų sektoriaus, plus e, e antro ramščio lyderio programa, jinai remia tik, ne tik tai žemės ūkį, bet jinai remia ir e, regionų kaimo verslą, regi, e, remia viešą infrastruktūrą, todėl E, daugiau prisidėti prie, reiškia, kaimo ūkininkų gyvenimo sanglaudos ir struktūriniam fondam, tikrai turėtumėm didesnę naudą. Iš tikrųjų būtų turbūt idealus atvejis, jeigu e, panašiai kaip lyderio programa galėtų veikti ir e, struktūrinių sanglaudos pinigų programa, kad vietos valdžia, vietos verslininkai, vietos ūkininkai galėtų bendrai spręsti, kaip kuo geriau, kuo efektyviau panaudoti gaunamas e, to regiono lėšas, e, turint omeny, kad e, tas, tas regiono vystimasis vyktų spartesnis, nes paprastai jeigu regionas arba mažai įsivystęs arba blogai vystosi, tada e, nesiplečia ne tik tai, kad e, verslai, bet nesiplečia ir žemės ūkis perdirbamoji pramonė. Todėl, manau, labai neteisingai daromas skiriose šalyse, tas yra ir Lietuvoje, kada iš žemės ūkio, iš kitų europinių pinigų sukuria regione pridedamąją vertę, bet centrinė valdžia nusavina tą pridedamąją vertę ir pasiima savo poreikim, regionui palikdami tą tik tai pirminės galimybės ir tokiu būdu e, noras mūsų, kad e, kuo, didės, kuo mažesni būtų skirtumai tarp regionų ir investavus lėšas nepavyksta e, sumažinti skirtumų ir skirtumai tarp regionų lieka. Todėl aš manyčiau e, ir aš tą tokį pasiūlymą bandysiu teikti, kad rekomenduoti valstybėm narėm palikti pridedamąją vertę regionams, savivaldybėm, kurios sukūriamos būtent iš e, naudojant kaimo plėtros lėšas, naudojant sanglaudos lėšas, naudojant struktūrinės lėšas, kad regionas turėtų naudą iš tų lėšų, o ne tik tai, sakykime, sukūrus, regionui paliekama e, labai maži pinigai, viskas perima į centrinį biudžetą, į centrinę valdžią. Tai tokį pasiūlymą aš bandysiu teikti. Ačiū.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 galimybės pritraukti Europos fondus, ypač į kaimo teritorijas. Mums labai įdomu, kaip visi tie fondai e, galėtų būti suderinti, kokia sinergijos formulė galėtų būti. Buvo pateikta labai gera mintis sukurti e, išmaniuosius kaimus. Tai būtų tarsi E, tokios gyvenvietės, į kurias pritrauktumėm žmonės. E, tokie išmanieji kaimai būtų sustiprinti sveikatos priežiūros, švietimo infrastruktūra. Jeigu mums nepavyks e, sukurti kaimo patrauklumo visais Europos fondais, mes niekuomet negalėsim išgelbėti nei smulkių ūkių, nei smulkių gamintojų, net ir vidutinių gamintojų. Aš pats pateiksiu pakeitimų tą kryptimį ir manau, kad reikėtų akcentuoti tai, kas e, leidžia suderinti įvairius skirtingus fondus - Horizontą 2020, kaimo plėtros fondą, EFSI struktūrinį fondą ir panašiai. Man atrodo, kad e, labai svarbu pagreitinti šį procesą ir leisti ūkininkams greičiau pasinaudoti finansinėmis galimybėmis. Sukurkime jiems galimybę uh, produkciją, produkcijai vertę sukurti trumpoje grandinėje, trumpesnėje grandinėje negu dabar. Uh, ūkininkų gaminama produkcija turi būti vertinga, nes kitaip kaimo e, teritorijos niekad nebus patrauklios mes suprantame, kad žemės ūkio produkciją ne tik pagaminti yra labai sunku, bet ir parduoti. Todėl mes turėtumėm akcentuoti ir būtinybę keisti e, produkcijos e, sandėliavimo ir teikimo į rinkos e, infrastruktūrą, sistemą. Atsižvelgdami visą tai, mes turėtumėm pabrėžti ir ES konkurencingumo poreikius. Šiandien sustikom su Brazilijos žemės ūkio ministru. E, jam labai rūpi jo valstybės žemės ūkio plėtra. O mes, ES, turim galvoti apie tai, kaip su jais konkuruosime. Ačiū. Dziękuję. Ačiū. Aš pats norėčiau tarti vieną žodį. Sanglaudos politikos kontekste būtų labai svarbu, kad kuo daugiau lėšų būtų skirta kaimo vietovėms Aš prisimenu, kad e, esu dirbęs kaimo plėtros komitete ir esu akcentavęs šią mintį. Žinau, kad tai yra labai didžiulis iššūkis, kai mes kalbame apie sanglaudos politiką. Ir dažnai yra sakoma, kad e, žemės ūkio politika turi antrąjį ramstį, tačiau pagal jį nėra pakankamai lėšų kaimo plėtrai. Ačiū. Kitas kalbėtojas. Ačiū e, už suteiktą galimybę komentuoti nuomonės projektą. Kalbėsiu apie ketvirtąją dalį. E, dauguma jau e, pasisakė dėl šio nuomonės projekto, tačiau pagrindinė mintis yra ketvirtoje dalyje. Kitaip tariant, kad tai, kas yra daroma pagal antrąjį ramstį, nebūtų žalinga veiksmams pagal pirmąjį ramstį nes e, mes negyvename idealiame pasaulyje. Žinom, žinome, kokios e, pasakmes galėtų būti e, stiprinant antrąjį ramstį. Aš esu už antrojo ramščio stiprinimą, tačiau tai gali turėti pasiekmių pirmam ramščiui. Taigi reikia būti sąžiningiems ir pasakyti, kad antrojo ramščio stiprinimas, tai nereiškia, kad pinigai bus e, atspausdinami. Žinia, kad e, jie turės būti paimti iš kito, e, iš kito sektoriaus. Tuo tarpu ES turi stiprinti savo gynybinius pajėgumus ir kitose srityse reikalingos lėšos. Tad tie žmonės, kurie sako, kad reikia stiprinti antrąjį ramstį, greičiausiai pinigai bus tam paimti iš pirmojo ramščio. Ačiū, sako pirmininkas. Ačiū pirmininkė visų pirma. Aš noriu pakalbėti apie B punktą, e, kuriame yra kalbama apie šeimos ūkius. Sakoma, tai yra tradicinis gamybos būdas ir jis užtikrina socialinę ir ekologinę žemės ūkio e, darną, subalansuotumą. E, mes galime pasakyti, kad kaip tik dabar Prancūzijoje vis e, matome, kaip žūsta, dinksta maži ir vidutinio dydžio ūgiai, ūkiai e, turėtumėm imtis priemonių, kad jų ūkininkavimo modelis būtų išsaugotas, nes dabar matome, kad tik tai industrinis žemės ūkis yra vystomas. Mes negalime palikti uh, E, sukurti tokios finansavimo sistemos, kuri visiškai pakeistų subsidijas. E, jeigu sukursim tokią sistemą, tai žemės ūkis taps priklausomas nuo bankų. Aš manau, kad ūkininkai sukils. E, finansavimo sistema neturi būti tokia, kad bankininkistė nulemtų ūkininkų gyvenimą. Todėl mes Europos lygmenių turėtume imtis tokių veiksmų, kad uh, regionų plėtros fondas leistų sumažinti teritorinius skirtumus, regioninius skirtumus. Iki šiol taip nebūdavo. Todėl mano klausimas būtų toks, kaip jūs palenginsite investicijas, nepakengdami uh, mūsų ūkininkams, ne, neversdami jų bankrutuoti. Panas Nekov. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas pranešėjau. atėjo labai puikus momentas kalbėtis apie tokius dalykus, nes e, mes pusėjame e, žūpą politikos peržiūrėje. Laikausi nuomonės, kad e, agri komiteto nariai turėtų žvelgti į žemės ūkį kaip į sektorių sudaryta iš daugelių lygmenių. Ir e, šioje srityje panaudoti e, skirtingas prieinamos finansavimo priemonės. Dabartinės e, priemonės, kurios yra siūlomos, yra pagrindinės, tačiau neturėtų būti vienintelėmis. Kaimo vietovės, miesteliai susiduria su struktūros problemomis, e, kurias e, spręsti reikalingos finansinės lėšos. Galutinėme pranešimo projekte mes turėtumėm akcentuoti tai, kad e, egzistuoja didžiulis atotrukis tarp miestų ir miestelių kalbant apie e, finansavimo priemonės, visų pirma, jos turėtų būti e, skirtos bendriems projektams finansuoti. Dabar kalbant apie uždarą e, gamybos ciklą, jo finansavimas yra labai svarbus. Kodėl? Todėl, kad būtent per tokį finansavimą mes paremtumėme regionus, e, iš kurių, e, kuriuose atsiranda e, žaliavinės medžiagos. Taip pat padėtumėm regionams apskirtai, sugebėtumėm išsaugoti darbo vietas regionuose. Iš regionų persikelia žmonės ir tai yra labai didžiulė problema. Taigi toks finansavimas paskatintų regionų ekonomiką. Dar e, turiu keletą papildomų pasiūlymų, kuriuos pateiksiu raštu e, kaip e, pakeitimus šiam nuomonės projektui. Tikiuosi, kad mes visi laikomės vienodos nuomonės ir todėl turėtumėm pritarti šiam nuomonės projektui. Panas Dofman. Dėkuoju, pirmininkė. Dėl ketvirtos dalies. Na, aš ją aiškinčiau visai kitaip nei kolegos. Čia klausimas neina apie e, pirmojo ramščio supriešinimą su antruoju. Tiesiog kyla klausimas, ar mes norime paramos pagal antrąjį ramstį, ar mes norime atskirų finansavimo priemonių. Todėl laikausi nuomonės, kad ketvirta dalis turi likti e, tekste. Finansavimo priemonė neturi būti panaudota kad būtų sumažintos subsidijos pagal žūp politiką. Ir tai mes turime akcentuoti. Šiandien atrodo, kad viską mes galime reglamentuoti per finansavimo taisyklės ir kad e, pinigus galime perkelti iš vienos kišenės į kitą ir e, taip pakeisti situaciją. Aš e, nesutikčiau su tuo, kas rašoma penktojo dalyje. Nes e, man atrodo, kad tokiu atveju finansavimas būtų išskirtinai skirtas e, kolektyviniams e, projektams. Jeigu aš dabar galvoju, pavyzdžiui, apie Junkerio planą, manau, kad tikrai būtų galima uh, kurti E, finansavimo priemonės, kuriomis galėtų pasinaudoti ūkininkai. E, ypač tai būtų aktualu e, jauniems ūkininkams. Ir todėl aš pasisakyčiau už tokių finansavimo platformų kūrimą. Ačiū, ponė pirmininkė, taip. Aš taip pat esu biudžeto komiteto narys ir kaip ir čia E, man ten kyla daug klausimų dėl finansinių priemonių e, bejėgiškumo. E, biudžeto kontrolės komitete taip pat šiandien buvo kalbama apie tai. Aš manau, kad kartais dėl dabar siūlomų finansinių priemonių kyla rimtų problemų, nes numatytos finansinės priemonės reikalaus tam tikro gražinimo. Aš netmetu naujojo pasiūlymo visiškai. Aš manau, kad jis galėtų papildyti tai, ką jau dabar turime. Bet e, supraskime, kad naujos finansinės priemonės neturi ištrinti jo egzistuojančių subsidijų. Žemės ūkio politika ir kaimo politika turi būti subsidijuojama. Todėl aš iš esmės manau, kad reikėtų e, sukurti e, paralelę sistemą. Struktūriniai fondai gali egzistuoti, bet pagal antrą ramstį žemės ūkio politikai skiriami pinigai turi išlikti. Taip pat reikėtų pagalvoti, kaip e, priderinti naujas finansinės priemonės tam. Bendrai apibendrinamas galiu pasakyti, kad aš labai labai atsargiai vertinčiau pasiūlymą dėl naujų finansinių priemonių. Aš manau, kad mes turėtumėm išlaikyti labai tvirtą finansinę bazę ūkininkams Europoje. Czy możemy poprosić przez przedstawiciela Komisji Europejskiej? Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovams. Prašome. Gal galėtume taip pat ir prisistatyti. Ačiū pirmininkė, esu Mišel Piker, esu uh, E, Žemės ūkio direktorato darbuotojas e, skyriaus, dirbų skyriuje, kuris atsakingas už e, finansavimo priemonės. Mes sveikiname Agri komiteto nuomonės projektą dėl finansavimo priemonių ir jų poveikio kaimo vietovėms. Mes turime pripažinti, kad visos šios priemonės galėtų būti panaudotos kartu su negražinamomos paskolomis su kuriomis žemės ūkis turi daugiau patirties. Tačiau tuo pat metu mes turime pripažinti, kad e, kaimo e, vietovės turi ypatingų poreikių, o mūsų dabartinės finansavimo programos pasiekia ribas. Pavyzdžiui, mes e, turime labai daug paraiškų, ir ūkininkai dažnai negauna finansavimo. Yra ir kitų situacijų, pavyzdžiui, kai ūkininkai negali gauti finansavimo, todėl kad e, finansavimo e, sektorius bijo rizikos ir nenori finansuoti e, mažų ūkininkų veiklos. Todėl finansavimo priemonės yra tiesiog būdas papildyti tai, kas, ka, ką dabar numato kaimo plėtros politika. Mes neįgyvendiname finansavimo priemonių. Valstybės narės, kurios nori uh, sukurti uh, finansavimo priemonę, turi atlikti egzantį įvertinimą. Ir šis e, įvertinimas yra reikalingas siekiant užtikrinti finansinių priemonių uh, E, papildomumą. Nes jeigu yra, pavyzdžiui, nustatoma, kad nėra problemų gauti finansavimą, e, tokios, sakykime, finansavimo priemonės neturėtų būti kūriamos. Toliau kitas dalykas. Finansavimo priemonės e, sukūrė papildomą naudą, tarkime, jauniems ūkininkams kurie, sakykime, negali gauti finansavimo pagal negražinamų paskalų programą. E, labai svarbu naujiems e, rinkos e, dalyviams gauti finansavimą pradinį, pradiniam kapitalui, kad jie galėtų vykdyti veiklą. Tačiau mes siūlome atsargiai elgtis su finansavimo priemonėmis. Visų pirma, reikėtų įsiaiškinti su valstybėmis narėmis, ar tikrai tokios finansavimo priemonės yra reikalingos. Tam tikslu yra atliekami tyrimai. Ir galų gale, jeigu priemamas teigiamas sprendimas, e, sukūriama tikslinė e, finansinė priemonė tam tikrai šaliai, nes žinia, kad situacijos valstybėse narėse skiriasi ir vieno kurpaliaus e, sprendimas nebūtų tinkamas visiems. Galiausiai norėčiau e, pasveikinti šį nuomonės projektą ir taip pat norėčiau paraginti e, parlamento narius paskatinti E, valdymo institucijas pagalvoti apie finansavimo priemonių panaudojimą, nes e, yra daug abejonių dėl, vis dar e, yra daug abejonių dėl šių finansinių priemonių panaudojimo. Tačiau džiaugiamės, kad jau 49 E, institucijos atliko egzantę įvertinimą dėl to, ar e, tokios finansavimo priemonės galėtų būti panaudotos kaimo plėtros politikos kontekste. Ačiū. Ačiū. Ponas Flanagan, jūs norite žodžio. Iš tiesų, norėčiau, kad būtų rašyta į protokolus, kad e, Kalbant apie finansinius e, e, instrumentus, jie niekada neturėtų pakeisti subsidijų. E, dėl to aš tikrai pergyvenu, kad vieną dieną taip atsitiks. Be to mes turėtumėm įvertinti esamą ūkininkų įsiskolinimą. Ūkininkai jau dabar priklauso nuo bankų ir ateityje jų priklausomybė tik didės. Toliau keista, kad socialistai teigia, kad e, jeigu ūkininkai e, uždirbs e, iš savo veiklos, tada tikrai nereikės jokių subsidijų, kad ūkininkams būtų mokama, kad jie dirbtų. Taigi, manau, kad mes visų pirma turime išspręsti ūkininko veiklos pelningumo problemą. Antraip, uh, E, kitos problemos niekur nedings. Dėkuoju. Dziękujemy bardzo. Ačiū. Dabar vėl suteiksiu žodį pranešėjui Miguel Vygas. Trumpai, pirmininkė. Visų pirma, ačiū visiems už pasisakymus. Pasižymėjau tai, ką Jūs sakote. Atrodo, kad e, dėl nuomonės projekto konsensusas egzistuoja. Aš e, taip pat pasisakau už tai, kad reikalinga pusiausvėra, kad finansinės priemonės papildytų vieną kitą. Jūs e, įvardinote labai daug įdomių minčių ir jeigu bus įmanoma, aš tiesiog pasistengsiu į jas atsižvelgti. Aišku, mes turime laikytis reikalavimų dėl pranešimo ilgio, bet jūs kalbėjote apie e, sanglaudos politiką, apie e, gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse, apie infrastruktūrą, apie įvairios pagalbos kaimo vietovėms panaudojimą, sąsąją su struktūriniais fondais. Man atrodo, tai yra labai svarbus pastebėjimas. Ūkininkams skirta parama yra tikrai labai e, svarbi. Mes turime užtikrinti, kad e, ūkininkai gautų tam tikras e, pajamas turi likti ir žų politikos pirmasis ramstis. E, reikia pagalvoti ir apie produktų paskirstimo grandinę, e, ją ja, kiek įmanoma trumpinti, tai yra geras pasiūlymas. Dėl vietos infrastruktūros e, kaimo vietovėse, kad reikia išsaugoti šią infrastruktūrą, nes tai paskatins užimtumą. Manau, kad šis pasiūlymas yra neblogas. Dar konkrečiai norėčiau pasisakyti dėl penkto punkto. E, dėl kolektyvinių projektų. Iš tiesų mes nenorime, kad įskirtinai būtų finansuojami kolektyviniai projektai. Tad ačiū Jums už pastabą, mes ištaisysime e, penktą punktą. E, iš principo e, pasistengsiu įtraukti į šį nuomonės projektą jūsų pastabas, kad e, nuomonės projektas būtų priimtinas visiems. Dėkoju. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo diskusijose ir komisijai iki 26 e, sausio 4 valandos galėsite teikti pakeitimo pasiūlymus. O aš asmeniškai e, džiaugiuosi, kad yra dirbama e, šiuo klausimu. Finansinės priemonės tikrai galėtų būti E, geriau panaudojamos ir būtų naudingos didesniam skaičiui ūkininkų, kuriems reikalingas finansavimas. Na, reikia pasakyti, kad E, mes nekalbame apie tai, kad reikia naujomis finansavimo priemonėmis pakeisti subsidijas, bet yra tam tikrų, pavyzdžiui, negražinamų paskolų, kurias tikrai galėtumėm pakeisti. E, pavyzdžiui, e, prisimenu, kokia situacija buvo Lenkijoje, kai buvo suteiktos e, paskolos iš pasaulio banko ir mačiau, kad būtent toks finansavimas buvo labai naudingas. Ačiū visiems už dalyvavimą diskusijose ir siūlau pereiti prie 15 darbo tvarkės punkto tai susijusio su ekologinė gamybe ir ekologiškų produktų ženklinimu. E, yra Europos parlamento ir tarybos reglamentą šiuo klausimu, o mūsų pranešėjas e, dėl šio reglamento yra Martinas Hauslingas, kuris dalyvauja trišalėse e, dėrybose. Klausimas tikrai yra sudėtingas ir iki šiol <laughs> buvo organizuota 14 trišalių dėrybų. E, Europos parlamento komisijos ir tarybos pozicijos suvienodėjo, tačiau e, susitarimo pirmininkavant Slovakams nebuvo įmanoma pasiekti. Yra tam tikrų nesutarimų ir esu įsitikinęs, kad tai yra vienas iš dalykų, apie e, kur, kuriuos kalbės e, Maltos kaip pirmininkančių šalies atstovas, atstovai. Tačiau dabar norėčiau suteikti žodį Martinui, kuris pristatytų trišalių dėrybų dabartinę padėtį ir yra galimybių greitai susitarti. Jeigu taip, kada? Prašome. Ja, Herr Vorsitzender, ich habe hier schon öfters Bericht erstattet und immer wieder gehofft. Pirmininkė, rengiau pranešimą šio klausimu ir visą laiką tikėjausi, kad tai ta diena, kada galėsiu paskelbti, kad e, lietai, bet užtikrintai pasiekiamas rezultatas. Taigi esu labai dėkingas pirminkausiai Slovakijai už tai, kad iš tikrųjų buvo gerokai pasistumėta daugelės ryčių. Ir mes tikimės, kad galų gale pavyks pasiekti galutinį kompromisą. 13 trilogija vyko ilgos darybos, tačiau kompromisinis dokumentas, kurį mums pateikė, E, nesulaukia pritarimo nei parlamente, nei taryboje. Taigi kol kas dar nuo praeitų metų neturime jokio sutarimo ir dabar turime perduoti visą reikalą jau pirmininkaujančiai Maltai. Keli pagrindiniai dalykai, dėl kurių buvo nesutarta kompromise. Buvo šiltnami ir e, su šiltnamiu e, žemės auginama produkcija susiję dalykai, taip pat ribinės vertės pesticidams ir sėklos. Tačiau taip pat galų galę nebuvo ir galutinio sutarimo dėl pagerinto kontrolės priemonių, ypatingai kiek tai susiję su gyvendinimu. Iš EP pusės mes per pastarasias darybas buvome iš tikrųjų labai pasirengę, labai tviri kompromisu ir 13 trilogo rate mes e, tai deklaravome. E, kompromiso dvasioje mes E, sugebėjome dėti šalį kai kurias problemas susijusias su bendrijos e, taikomas e, įsipareigojimas, tačiau dėja nei komisija, nei taryba kažkaip ne, ne, nesakėm su to pačiu. Tiesą sakant, problema yra ta, jeigu tvirai, kad taryboje nuo pat pirmųjų darybų iš esmės jų mandatas, jų galiojimas nepasikeitė. Ir iš tikrųjų tai nėra labai primtina patys, jeigu visą laiką tik mes darysime kompromisus, kol galų gale e, galėsime tikėtis, kad taryba pritars kompromisui. E, deja, viskas suklostė taip, kad e, kai kompromisas buvo pateiktas, taryboje ne, nebuvo vieningos nuomonės. Taryboje nuomonės iš tikrųjų gerokai išsiskyrė ir ko gero pačiai tarybai bus labai sunku susitarti šiais klausimais ypatingai įvertinant nuomonių išsiskirimus, e, nuomonių skirtumus. E, tikimės, kad pirmininkautė Malta dės ir toliau pastangas e, parengti kažkokią tai bendrą tarybos poziciją tam, kad darybos galėtų prieartėti prie pabaigos. Mes dvi šalių pagrindų kalbėjome su pirmininkančio Malta jau labai anksti ir tikimės, kad kitas trilogas vyks kovo mėnesį. Po to, kai nepavyko sutarti rūpiučio mėnesį, mes pasakėme, kad norime padaryti tam tikrą pertrauką darybinėme procese. Visiems reikėjo šiek tiek naujai permastyti ar tęsti visą tą reikalą kaip įprasta ar panašiai. Galų gale gali būti taip, kad iki pat pabaigos nebus dėl nieko susitarta jeigu vis dėlto prireiks daryti tiek daug kompromisų, kad nei viena iš mūsų idėjų galų gale nebepasieks galutinio varianto, tai gali būti ir taip, kad sutarimo tiesiog nebus, mums teks konstatuoti tą faktą. Ir mes vis dėlto tikimės, kad ir e, kita šalis, kad ir mūsų oponentai padarys tam tikrų nuolaidų. Praeitą kartą mes pateikėme savo kompromisą. atrodo, kad nenumatyta ribų, e, pavyzdžiui, kūdikių maisto produktuose, organiuose kūdikių produktuose, taip pat dėl pesticidų, tačiau panašu, kad kol kas tai, ką siūlo taryba, e, nebuvo labai realistiška. E, dabar teko girdėti, kad galbūt taryboje atsiranda šioks toks pritarimas mūsų pozicijai, tačiau kol kas dar per anksti ką nors sakyti. Taigi e, mes taip pat e, supažinome su komisijos ataskaita su perspektyva 2020 metam ir galų gale pasižiūrėsime, kokios pozicijos laikysis komisija šitame e, dispute, kadangi e, mes tikimės, kad dabar jau ir taryba kažką tai padarys iš savo pusės. Kai kurie dalykai tapo labai susmeninti. Pavyzdžiui, per žalį savaitę, šeštadienį, buvo viename Vokietijos dienraščių, didelių laikraščių e, atspausintas interviu, kuriame buvo pareikšta, kad E, naujas darybos, ko gero, bus siejamas su mm, e, tam tikrų epidemijų protrukiais. E, tam buvo teigiama, kad organinėse prekėse reikėtų mažiau įvairiausių kenksmingų liekanų, ką galima nustatyti tik tai po fakto. Ir iš tikrųjų komisija kai kada taip pat tarsi pakursto ugnį truputėlį. Ir jeigu jie kai kuris atvejais bando tiesiog sabotuoti visas darybas, tai tada mes, e, ko gero, irgi ne, nematome prasmės dėrėtis, nes galų gale nukentės tam tikros ūkininkų grupės. Na, šiaip ar taip, aš tikiuosi, kad primkant Maltai galbūt pavyks susitarti, bet ar pasieksime realios pažangos, ar bus tikrai sukurta kokia nors pridėtinė vertė, e, e kas nors tokio, kas pagerintų dabartinį reglamentą, pasižiūrėsime, pasižiūrėsime, ką mums pasiūlys pirmininkantį Maltą ir kokiu mastu komisija bus linkusi leisti su kompromisus. Tačiau galų gale, juk trialogo procesas toks ir yra. Iš esmės tai yra kompromisų derinimo menas ir kol kas dėja nieko pozityvus nevyko. Bardzo dziękuję. Rozpoczynamy wypowiedzi. Dėkoju. Ir dabar galime pereiti prie klausimų ir atsakymų. Taigi, pirmiausiai, ponas Lins. Ačiū, pirmininkė. Ir aš dalyvau 13, 13 trilogų darybų ir galiu tik tai patvirtinti, ką kolega jau pristatė. Iš tikrųjų, ką mes turėtumėm daryti. Ir aš po vakarykščių klausimų dar labiau to įsitikinęs. Mes turėtumėm tiesiog užsimti tam tikrą paiešką draugės su komisija, stengiantis e, apsibriežti, kaip galų gale bendradarbiausime su pirminkaučia Malta, tam, kad būtų pasiektas kompromisas. Tiesą sakant, netiek jau daug tų detalių trūksta. Tačiau atsižvelgiant tai, kiek jau vyko trilogo posėdžių, e, per kurios pavyko kai kurios ginčius įspręsti. Aš manyčiau, kad dabar tiesiog jau susidurėme su politinės valios toka, kuri leistų iš tikrųjų pasiekti galtinio sustarimo. Taip pat aš manau, kad nėra prasmės pasakyti, kad e, iki kovo 22 dienos, tai yra galutinio trialogo pirmininkant Maltai, mes turėtume nieko neveikti. Negalime tiesiog atsės ir sakyti, na kągi, pasimatysime galbūt balandį ar panašiai, o galbūt per kitą trilogą, kuris galbūt įvyks birželio mėnesį, nes galų gale galime ten atsidurti lygiai tokia pati, kaip praeitą rugsėjo mėnesį. Iki 22 kovo mes turime pasiūsti aišku signalą, mūsų darybininkų signalą, kad esame tam tikros geros valios, nes kitaip nebus prasmės iš viso grįžti prie darybinio stalo. Ačiū. Ir galbūt tą patį galėtumėte pakartoti, kada susitiksime su pirmingaučios valdos atstovais tam, kad iš tikrųjų galėtume aiškiai išdėstyti savo poziciją, kadangi mano požiūriu procesas tikrai vilkinamas per nelik ilgai. Ačiū. Ponas Andriu. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš turėjau garbės dalyvauti e, tuose 14 trilogų ir dėkoju Martin už pristatymą ir kantrybę per šias dėrybas. Matėme, kad buvo siekiama kompromisų, logiškų, dinamiškų. Aš manau, kad tai, kas padaryta, bus naudinga sektoriui. Mums kaip parlamentui atrodo, kad šis sudėtingas pranešimas mūsų poziciją spindi gerai. Man atrodo, kad dabar iki trečiadienio dar reikėtų pasverti geriau šio pranešimo tikslus ir iš naujo rasti e, garbingesnių išvadų. Parlamentas savo ruoštų e, elgesi nuosekliai per visus trialogus ir man atrodo, kad labai svarbu, kad pirmininkaujantį Maltą atliktų gerą, gerą parengiamąjį darbą ir į trialogus ateitų turėdama realų dėrybinį mandatą kad jam pritartų didžioji dalis valstybių narių. Tada mes galėsim kažką realiai padaryti pažangaus. Dar vienas dalykas. Suprantame, kaip pranešėjas sakė, yra e, sudėtingų dalykų, turime kontroliuoti, kad viskas būtų tiksliai surašyta, turime suprasti, kokiu pagrindu e, bendri teisės aktų prieimėjai E, galės susitarti arba bent jau suartinti savo pozicijas. Komisijos vaidmuo čia, man atrodo, ir yra padėti mums su taryba rasti galutinius sprendimus. Mes jokių būdų neturėtumėm e, dar labiau painiavos prikurti, atsiprašau už tokius pasirinktus terminus, nes e, dabar atrodo, kad dėrybos tarp skirtingų institucijų vyksta šiek tiek kiekviena savo vaga. Uh, Stenkime aiškiau apibriežti savo vaidmenį, tarybos vaidmenį ir pagaliau užbaigime šį jautrų dosiją. Ir uh, žinia, kad uh, tie žmonės, kam šis dokumentas skirtas, labai laukia to dokumento. Šis sektorius laukia naujų taisyklių. Mes uh, vis tik tempiame gumą ir nebaigiame šio dosiją. Labai svarbu, kad visi trys sprendimų prieimėjai suimtų uh, vadžias į rankas ir užbaigtų pagaliau tvarkyti šį dosiją, užbaigtumėm darbą šio klausimu. Gerling. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat dalyvavau trialoguose. E, E, frakcijos vardu ir sakyčiau, kad iš tikrųjų mūsų taktika dažnai buvo kritikuojama. Aš manau, kad mes esame neišvengiamai padėtyje, kada iš tikrųjų tenka spėlioti kai kurios dalykus, kada turite reikalų su labai sudėtingu teisės aktu, kur kalbam apie maistinę vertę ir panašiai. E, ir praktiškai nagrinėjant viską eilutę po eilutės, kol galia pasiekėte e, stadiją, kada reikia vėl grįžti tarsi prie pradžios. E, na, iš tikrųjų, aš manau, kad galutinio trialogo pabaigoje galų gale nuskambėjo tam tikra kompromiso dvasia tarp trijų institucijų. Todėl galbūt būtų ne visiškai sąžininga tiesiog deklaruoti, kad mes tik tai darome kompromisus, o taryba ne. Mes, tiesąkant, gana vėlai pradėjome patys daryti tos kompromisus. Ir jeigu jau kalbėsime apie darbų grafiką, grįžtume prie tam tikrų e, ankstesnių posėdžių ir mandato pasikeitimų, jie paprasčiausiai e, tiesiog negalėjo laiku visko pabaigti ir mes tą žinojame iš anksto. Taigi gal nevertėtų laikytis tokios tiesiog e, savim patenkinto tono. Taip, visi dirbame sunkiai, tačiau vis dėlto kalbame pirmiausia apie rezultatus. Ne tik tai apie tą darbą, kurį įdėjome į procesą. Todėl aš sutikčiau su pono Lins, kad mes turime dabar tikrai intensyviai dirbti, taip sakant, užkulisiuose ir aš manau, kad iš tikrųjų būtų visiškai įmanoma per, per trilogą viską sutvarkyti. Tačiau mes turime gerokai padirbėti prieš tai tam, kad į trilogą atsineštumėm tai, kas gali būti priimtina ir kas leistų susitarti. Ta proga norėčiau paprašyti pranešėjo, kadangi jisai minėjo mums, kad e, turėjo privatų sutikimą su maltiečiais, tačiau mes, bent jau aš kaip šelnė pranešėja, pavyzdžiui, nežinau net apie ką buvo kalbėta. Aš žinau, kad praeito trilogo pabaigoje Aš pateikiau keltą pasiūlymų, kaip mes galėtumėm tęsti darbą, tačiau į tai irgi nebuvo sureaguota. Taigi aš nežinau, kaip toliau visas procesas judės į priekį, jeigu kalbame tik tai apie tai, kad mums metas pradėti daryti kompromisus, aš manau, kad mes turėtumėm šiek tiek paspartinti šį procesą ir galbūt šiek tiek profesionaliu elgtis. Ir čia aš iš tikrųjų esu, taip sakant, visom keturiom už, bet e, šiaip jau E, posėdis buvo surinktas vadinamajam sektoriui, kaip ponas Hausing apie tai pasakė, e, buvo surinktas labai skubotai. Neliko laiko šanksto įspėti. Ir galų gale šitos problemos tęsiasi ne tik tai, siekia ne tik tai Austrija ir Vokietija. Tai būtų reglamentas, kuris apimtų visus. Ir mes turime vėlgi įvertinti, kad e, vien tik tai prieš porą dienų nu, perspėjus apie galimą sutikimą Briuselėje, to tikrai nepakanka, tai ne, ne, neleis sutraukti pakankamą dalyvių skaičius. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponas Dantan, bet trumpai. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjai už. Už E, ką tik pristatytą dokumentą. Dėkuoju šešėliniam mūsų frakcijos, mūsų e, frakcijos pranešėjai, kuris visuomet labai stengiasi, kad diskusijos judėtų į priekį. Ir visuomet mus informuoja apie tai, kaip reikalai klostosi. Bet kaip jau buvo pasakyta, praėjo 18 mėnesių nuo to, kai mes dėl šio teksto balsavome komitete. Gal netgi daugiau. E, dėjom žingsnį į priekį, žengėm žingsnį atgal. Ir jeigu pranešėjas būtų paprašęs pagalbos, galėjo suorganizuoti posėdį, pasikviesti mūsų padėjėjus, kad galėtumėm šiek tiek tiksliau žinoti, apie ką vyksta diskusijos, arba net jau raštu išdėsyti, kas iš tiesų vyksta. Nes dabar mes susilaukiam daugybę klausimų apie tai, kodėl tas tekstas toks ilgas, net žiniasklaida pradeda mūsų klausyti, kas čia darosi ir mes nelabai galime pasakyti tiksliai, kas vyksta. Labai svarbu, kad šis dosie pagaliau būtų užbaigtas ir paskelbtas. Aš manau, kad tai atneš naudos mums visiems. Dziękuję pan poseł Dorfman. Ponas Dorfman. Ačiū. Na, kai dėl manęs, tai norėčiau pirmiausia padėkoti ir pranešėjai, ir šešėlinim pranešėjim už informaciją. Tačiau e, aš noriu plačiau pakalbėti apie tą sudėtingą temą, būtent ribinės vertes, kadangi man sudaro na, skausmingas įspūdis, gal klystu, bet panašu, kad e, šiuo atveju mes šiek tiek neskubėjome to kompromisu. Ir jeigu jau būtų patvirtinta dabartinė situacija, tai gali būti tokia patys, kada tam tikri maisto produktai gaminami Italijoje ir sakykime, e, e, pesticidų likučiai bus mažesni negu um, įprastiniuose produktuose, tačiau vis dėlto tokio produkto nebus galima teikti visoje ES rinkoje. Ir, sakykime, ribinės vertės šituose produktuose būtų netokios pat kaip ribinės uh, E, vertės Vokietijoje. Aš manau, kad jeigu jau kalbame apie bendrą rinką, tai e, tokie produktai turėtų būti reklamuojami ir pardavinėjami visoje bendroje rinkoje. Tačiau dabar atskirose valstybėse ribinės vertės nusadėjos griežtesnės. E, e, kai kurie delegatai dalyvavo žalioje savaitėje, man teko pas, padiskutuoti su mm, e, Vokietijos žemės ūkio ministru. E, Na ir e, vėlgi, pavyzdžiui, italo ministro pozicija yra labai priešinga negu, negu mūsų ministro. Taigi, aš bijau, kad galima prieiti prie labai prastų sprendimo. E, kur galų gale e, tas pats produktas, ta pati prekė, kuri tariamai turėtų kaip ir būti pardavinėjama vienodai visoje ES rinkoje, sakysim, kalbant apie mano, man rūpimą sritį, tai būtų oboliai, yra europinė obolių rinka ir staiga na, sąlygos nebūtų teisingos, todėl aš e, noriu perspėti, kad e, iš tikrųjų bet koks kitas kompromisas būtų geriau negu dabartinė situacija ir apskritai turime labai rimtai pasirūpinti, kad ribinės vertės e, organiniuose produktuose tikrai nebūtų tokios pačios kaip įprastiniuose gaminiuose. Ir ypatingai, kad nebūtų tokių, tokių atvejų, kada, sakysim, vien tik tai vėjui papūtus nuo įprastinės, e, įprastinio ūkio pusės e, kažkokie tai pesticidų ar kitų taršalų likučiai nebūtų užnešti į, tarkim, organiškai auginamas laukus. E, Na, bet kuriuo atveju aš manau, kad reikėtų nustatyti kažkokį tai perinamą laikotarpį ir ieškoti bendro europinio sprendimo. Ačiū. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie padėkos pranešėjai. Dėkuoju už ryštą, už pas, pasišventimą. Aš manau, kad daugelį atvejų mes iš tikrųjų jau sutarėme, kad e, kalbant apie ribinės vertės turime būti labai atsargus, nes tai gali labai stipriai pakengti sektoriui. E, šiuo atveju komisija turėtų turbūt tikrai primti domen e, ir parlamento ir tarybos e, politinę poziciją. E, buvo teisingai pastebėta, kad kalbame ne tik tai apie reglamentą, kuris taikytinas vien tik tai Austrijai ir Vokietijai. Ir dėl to labai svarbu įvertinti visą situacijų įvairovę įvairiose valstybėse narise ir rasti visiems bendrai tinkantį sprendimą. Be to taip pat turime paliesti ir importo klausimą. Be abejo, esama daug ūkių, kurie e, teikia nemažai reikšmės pigiam importui, kuris maišomas su vietinė produkcija. Tačiau bijau, kad ilgalaikėje perspektyvoje tai gali labai pakengti organinio maisto sektoriui. Mes tikrai nenorime, kad organinio maisto sektorius tiesiog prarastų vartotojų pasitikėjimą vien dėl to, kad nuolatos mėginama sušvelninti egzistuojančius standartus ir reikalavimus. Na ir tą patį galima būtų pasakyti apie sėklas. Aš nelabai suprantu e, tarybos pozicijos. E, mes turime padaryti viską, kas įmanoma, kad biologinių sėklų, sakant, organiškų sėklų gamyba e, būtų skatinama, nes kitaip ateitie nieko ir nevyks. O dabar E, organinio kininkavimo e, sektoriaus atstovai bando e, argumentuoti, kad jis turėtų būti atskirame sieklų reglamente. Man tai kelia šypsana, kadangi senais laikais mes matėme komisijos pateiktą pasiūlymą dėl reglamento sieklų klausimus ir iš tikrųjų e, ten e, numatytos sąlygos buvo visai neprimtinos. Taip pat mes turėtumėm išsiaiškinti, kas įvyktų, kada baigs galioti dabartinis reglamentas, e, kadangi tai gali sukelti daug sumašties. Taigi reikia aiškių taisyklių ilgalaikėje perspektyvoje tam, kad organinė produkcija, kaip ir organinės sėklos, būtų patrauklios, kad tai būtų pelningas verslas. Ir vėlgi, aš manau, kad neturėtumėm per daug jautriai reaguoti į įvairius kritiškus straipsnius pasirodžius spaudoje. Manau, kad mes, bent jau ūkio sektoriuje, ūkininkavimo sektoriuje iš tikrųjų esame pripratę prie vairiausios kritikos. Ir e, be abejo, galbūt kartais nemalnu, kai iš dangaus nukrinta kažkokia tai kritika, bet neturėtume per daug aštri reaguoti. Aš manau, kad mes pirmiausia turėtume vis tik tai e, atiduoti duoklę organiniam e, ūkininkam, kurie daro sunkų darbą ir kurie, kur darbas turėtų būti be abejo vertintas. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui ir šešėliniam pranešėjim. Na, iš tikrųjų, uždavinys buvo nelengvas. Aš turiu komentarą ir klausimą. Komentaras sudaro įspūdis, kad taryba atrodo vis labiau suinteresuota apskaitai nesusitarti. Sektoriuje vyroja tokia nuomonė, kad jeigu gausime kažkokį labai blogą produktą, tai geriau tegu nieko nepasirodo. Pons Patler mums, e, tiesą sakant, visai neblogai pristatė likusius kontroversiškus klausimus ir, pavyzdžiui, jau kalbėsime apie ribinės vertės. E, jeigu čia pavyktų susitarti, galbūt tai būtų savotiškas ledlaužis, kuris leistų pasiekti sutarimą ir kitose sritise. Na, o šiaip jau nežinau, ar tai būtų tinkamas raktas, kuris leistų tą Gordijos mazgą nukirsti kažkaip tai, ar, ar iš tikrųjų būtent čia galėtumėm tikėtis proveržio. Nenoriu kartoti to, ką sakė kiti. Iš tikrųjų buvo pasiūlyta nemažai visokių dalykų, tačiau svarbus dalykas yra tas, kad jeigu jau vyksta procesas, kurio, kad tema patvirtinti direktyvą ir trunkame 18 mėnesių ir nesimato jokios pabaigos, tai aš manau, kad sektorius jau dabar uh, nukentėjo, kadangi e, jisai gyvena neužtikrintumo sąlygomis, nežino, kur toliau sukti, kokią tolesnį vystimąsi pasirinkti. Ir tai yra na, aplaidumas iš tarybos pusės. Aš manau, kad taryba turėtų pasiūlyti daugiau kompromisų. Kadangi galų gale sektorius moko šitą aplaidumą. Kai kalbame apie kompromisus, jeigu kompromisas būtų blogesnis negu egzistuojantis teisės aktas, tai gal tada iš tikrųjų turime parodyti kietą stuburą ir tiesiog pasitraukti iš darybų. Aš manau, kad e, Martinai, iš tikrųjų, iš mūsų esi gavęs aiškius įgaliojimus ir tame kontekste turėtum dėrėtis tik tai e, mandato ribose, neperžengdamas jų. O jeigu nepavyks sutarti, tai tada reikia tiesiog galų galia sakyti, kad na, tai jau nebetelpa į parlamento sutiktą mandatą ir mes tiesiog traukiame darybas. Kągi, ačiū ir ponsagniu, baigs E, diskusijas. Iš tikrųjų, viskas trunka per ilgai. Aš turiu vieną konkretų klausimą Martinui dėl tam tikro lobizmo, e, su kuriuo aš susidūriau iš skandinavų ūkininkų, kurie iš tikrųjų labai nerimauja dėl to fakto, kad e, jie ko gero negalės daryti to, ką jie darė iki šiol. Kitaip sakant, auginti uh, E, savo kultūras, e, sakysim, kažkokios tai pakabintose virš žemės indose, tam, kad neišaltų dirbožėmis ir panašiai. E, na, bet kuriuo atveju mes girdime apie įvairiausių tipo organinę gamybą, kur kalbama, kad ne pėtsako pesticidų negalima jūs rasti ir panašiai. Tačiau kartais aš pagalvoju, kad 30 tonų sunkvežimėje, kuriame yra organinės, kažkokie organiniai augalai, organinės E, e, žmonės ar panašiai, e, gali pasitaikyti kažkokiu tai priemaišu, tai yra ir negyvų vabžių, ir paukščių mėšlo, ir dar kažko tai, galų galia galėčiau drožlių ir panašiai. Ir mm, galima kalbėti apie organinę produkciją, tačiau niekas ko gero dėl to per daug nesuka galvos, kadangi nesunku suvokti, kad visiško švarumo, visiško sterilumo žemės ūkiai tikrai nepasieksite. Uh, Ir aš turiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, Britų organinio maisto augintojai visiškai e, nesikreipė į mane, pavyzdžiui, su jokio lobistinė pastanga, tada man kilo klausimas, ar apskritai reikia tokių teisės aktų. Ačiū. Aš manau, kad mes visi prisimename tuos laikus, kada tik pradėjome darbą prie šio dosie kai komisija ir taryba tikrai per daug nesižavėjo visu šito pasiūlymu, visu šito paketu. Ir aš manau, kad ta dvasia iki šiol išlieka. Aš tikrai pritarčiau poniai Noičia, kad jeigu darybos trunka tiek ilgai ir nėra jokio užtikrintumo dėl galutinio rezultato, arba dėl atskirų pozicijų stabilumo, tai galų gale pirmininkato valstybė turi būti apie tai aiškiai informuota. Tačiau aš nežinau, gal pranešėjas nori pateikti kažkokią tai na, notą, kažkokį tai raštą, kuris būtų išplatintas visoms suinteresuotam šalim. Nes akivaizdu, kad diskusijos, darybos yra vienas dalykas, tačiau jeigu turite galimybę pateikti kažkokį tai dokumentą raštu, tai jau pakeičia uh, visą e, situaciją. E, aš dar norėčiau pridurti mm, šitoje vietoje, kad manau, kad vis tik tai 90 procentų visų darybų yra užbaigta, liko tik tai keltas kritinio klausimų ir dabar teikti, kad, e, kaip Hans Doifman, kad mes vėl turime grįžti į pradžią, kad neliks jokių iškių taisyklių ir panašiai. E, e, aš manau, kad nemažai įvairiausių organizacijų Europoje labai norėtų, kad mes, taip sakant, grįžtume į tą nulinį tašką arba nieko nepasiektumėm. Tačiau ar tikrai mes e, to siekiame? Aš manau, kad mes esame įsipareigoję ir organiam ūkininkam, ir vartotojams, kad šitas sektorius toliau plėtotųsi. Ir be abejo, kontrolės priemonės turi būti e, realistiškos, patikimas ir organinis ūkininkavimas turi būti patikimas ūkininkavimas sektorius. Na, aš negalvoju apie atmetimą, aš galvoju tiesiog apie mūsų poziciją, kokias pozicijas laikytis, ką jūs gana puikiai apibendrinate. Mes tiesiog turėtume parodyti, kad e, jeigu iš tikrųjų laukia dar toks ilgas kelias, tai turėtume parodyti šiek tiek geresnės valios e, ir pasistengti priartinti tų darybų pabaigą. Kągi, gerbimi kolegos, mes e, jau esame pasirengę e, paruošti tokią notą kitoms frakcijoms, pateikti daugiau detalių. Aš galėčiau irgi pritarti nuomonį, kad, na, jeigu ne 980 procentų darybų jau yra sėkmingai baigtos, e, ypatingai jeigu taryba sutiktų daryti kompromisus. Tačiau liko keltas kritinių klausimų, tokių kaip, pavyzdžiui, pesticidų ribinės vertės, kur nei taryba, e, nei parlamentas nelinkia pritarti komisijos pasiūlymui. Tuo tarpu kitos ribinės vertės, na, jeigu galų galę nepavyks susitarti, nes nebus nustatyti bendri standartai, taip pat bendra patvirtinimo metodika. Um, Nežinau, tai bus gerai, kadangi juk pagrindinė idėja ir būtų būtent harmonizuoti patikinimo procedūras. Negalima leisti, kad 28 valstybės narėse įgyvenimo procedūros būtų visiškai skirtingos. Taigi aš sutarčiau su uh, ponu Hestings. Uh, e, e, negalime leisti situacijos, kada uh, E, vienose šalise ūkininkai privesti pirkti brangias organinės sėklas, o tarpo kitose jie naudojasi įvairiomis išlygomis viena po kitos ir piknaudžiauja. Šitą padėtį aš manau, kad galų galia taip pat komisija turėtų padengti ataskaitą dėl esamos padėties 2020 e, metams ir um, tada turėsime kažką apčiuopiamą, kuo tikrai galėsime pasinaudoti. Tačiau aš manau, kad e, blogiausia dabar būtų iš tikrųjų tiesiog išaldyti padėtį. Aš manau, kad anksčiau ir vėliau tos reformos būtinai reikės, tiesiog galimybės vis siaurėja. Mes negalime tų darybų vilkinti neribotą laiką. Aš e, sakyčiau, kad reiktų duoti šansą pirminkančiai Maltai, tegu įvyksta dar trys ar keturi trialogai ir po to arba mes turėsime gerą rezultatą, arba teks tiesiog apgailestavant konstatuoti, kad taip ir nepavyks susitarti. Šiaip ar taip, E, bent jau tose sritise, kur susitarėme, galbūt galima būtų išlaikyti tos sutarimus, o dėl kitų, dėl tų kritinių klausimų galima, aišku, siekti toliau susitarti. Kalbant apie importą, reikėtų labai atsargiai skavertinti, mes nenorim iš tikrųjų pakirsti mūsų europinių standartų, tiesiog leisdami importuotas prekes, kurių kokybiniai standartai yra blogesni, jeigu mes e, tikimės iš Europos ūkininkų. Mes turime sudaryti vienodą žaidimo sąlygas ir turime laikytis Mm, pozicijos, e, kuri turėtų būti bendra Europos parlamento tarybos ir komisijos pozicija, kad europiniai standartai yra mm, neliečiami. E, aš e, mm, nežinau, ar galiu optimistiškai sakyti, kad mes tikrai tai galime pasiekti, tačiau šiaip ar taip reikia ieškoti kompromiso, tik tai tas kompromisas neturi būti bet koks, kad patys netaptų dar blogesnė, negu jinai yra dabar. E, nes kitaip kai kurios valstybės narės galbūt ir tinkamai gyvendins e, tas nuostatas e, ir tiesiog sukurs pernelyg griežtas sąlygas, kur ūkininkai nebegalės daugiau tokiam sąlygom apskritai versis organinė žemdirbystė, o kitur tuo tarpu to nebus. Taigi, kaip jau sakiau, man atrodo, kad mes turime palūkėti šiek tiek. Buvo paskelbta pertrauka iki kovo. E, tikėkime, kad e, kitoji pusė turės ką pasiūlyti. E, Na, o jeigu ne, nežinau, aš manau, vis tiek reikėtų grįžti prie e, tolesnių trialogų. Tiesiog svarbu taip pat palaikyti diskusiją su sektoriumi, nes, pavyzdžiui, aš iš savo patirties žinau, kad sektorius palaiko mūsų daryminės pozicijas ir panašu, kad parlamento pozicija sektoriui yra primtiniausia iš visų institucijų. Taigi jie savočiai mus palaiko ir tas įkvėpia mus toliau dėrėtis. Jest w takim razie prośba. Pone Hausling, aš norėčiau jūsų štai ko paprašyti. Gal jūs pats ir šešėlį pranešėjai dar kartą susėskit prie vieno stalo ir aptarkit atskiras galimybės, kurias galbūt e, galėsime, alternatyvas tarsi, kurias mes tada galbūt galėsim patvirtinti. Ir tada gal tą poziciją galėsime pateikti skirtom, skirtingom frakcijom, aptarti jas ten Ir tada iki kovo 23 dienos šis klausimas būtų vėl gražintas mūsų komitetui. Ką Jūs galvojat apie tai? Tokiu atveju žinotumėt, kas ką galvoja ir būtumėt tikresnis apie tai, ką galvoja mūsų atskiri nariai. Labai ačiū. Man atrodo, kad dabar ir baigsime, darysim pertrauką. Norėčiau priminti. Uh, 18.30 numatytas Europos parlamento narių salėje susitikimas su jaunais ūkininkais. O dabar darom poros minučių techninę pertrauką ir paskui prasidės koordinatorių